el señor presidente. Bueno, queridas, queridas colegas. Colegos. Nematau nei vieno vyro parlamentaro salėje. Kiek turime? Šešis kolegas Ir manau, kad tas skaičius yra pakankamas pradėti posėdį. Taip pat matau, kad komisijos narys yra. Ir todėl pradėkime svarstyti pirmąjį šio e, posėdžio klausimą, būtent naujų maisto produktų pranešimą, kurį parengė ponia Liotard. Jai, kaip pranešėjai, suteikiamas žodis, kad galėtų per keturias minutės pristatyti savo pranešimą. Voorzitter, vriendelijk bedankt. Uh, en ik wil ook alle aanwezigen. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems, kas atvyko šį vakarą ir tiems, ko nėra, šešėliniams pranešėjams, kitiems kolegoms. Norėčiau padėkoti jiem už puikų bendradarbiavimą. Šio naujojo reglamento tikslas yra susijęs su saugos aspektais, bet čia svarbus ir kiti aspektai, pavyzdžiui, aplinkos aspektas, gyvūnų gerovės aspektas bei kiti. Čia daug kalbama apie maistą ir tai, kaip maistas yra keičiamas, kadangi to nedėlėtų daryti e, visuomenės sveikatos sąskaita ir džiaugiuosi, kad parlamentarų dauguma mane palaiko. Taigi, ką turime omenyje kalbėdami apie naujus maisto produktus? Visų pirma, pabrėžčiau, kad tai yra produktai, kurie nebuvo e, ES rinkoje iki 1997 metų, nes jie nebuvo sukurti arba nepripažinti. Ir čia ypač svarbios nanotehnologijos. Gamintojai dabar norėtų teikti į rinką šios produktus. Ir aišku, naujovės yra gerai, naujos technologijos gali mums dažnai padėti kovoti, sakykime, su nutukimu. Tačiau tuo pat metu reikia būti atsargiems suteikiant leidimą naudoti tas naujas technologijas, jei nesame visiškai tikri, ar jos e, nekenkia visuomenės sveikatai bei geroviai, o taip pat ir aplinkai. Taigi, jei norime, kad naujieji maisto produktai patektų į rinką, visą laiką reikia laikytis atsargumo principo. Kitaip tariant, jei nėra saugumo garantijos, tuomet nederėtų e, šio produkto matyti savo lėkštėse. Taigi Mums taip pat svarbu užtikrinti tinkamą žymėjimą, nurodantį, kad tai yra naujas maisto produktai. Tačiau yra įvairių problemų, sakykime, klonuotų gyvulių mėsa, jų palikonių mėsa ir taip toliau. Vartotojai vis daugiau pinigų išleidžia produktams, kurie pagaminami nesilaikant gyvūnų gerovės reikalavimų. Dažnai klonuoti. E, gyvų, gyvūnai, gyvuliai negimsta normaliai, dažnai jie kenčia įvairias deformacijas. Tačiau tai tampa įprastinę komercinę praktiką ir galimybė, kad mūsų lėkštėse gali būti klonuotų gyvulių mėsos yra visai tikėtina. Taigi šie debatai apie klonavimą nėra nauji. Jau 2006-aisiais Europos parlamentas priemė reglamentą dėl klonuotų gyvūnų, o 2008-aisiais Neil Parrish taip pat parengė pranešimą apie klonuotos mėsos priekybą. Pranešime Europos parlamentas ragina e, buvo išreikštas raginimas, į kurį dėja nebuvo atsižvelgta. Tuo metu taryba buvo įsitikinusi, kad klonuotų gyvulių mėsa taip pat gali būti įtraukta į dabartinį teisės aktą. Mes čia nesus, nesutinkame su taryba. Jei parlamentas pritars, kad klonuota mėsa turėtų būti įtraukta į šį teisės aktą, tuomet parlamentas sutiktų, kad mes valgytume klonuotų gyvulių mėsą. Taigi naujieji maisto teisės aktai Mm, žvelgia į maisto saugos aspektą iš vartotojų požiūrio taško. E, etiniai ir gyvūnų gerovės standartai nelaikomi tokiais svarbiais. Man atrodo, klonuotos mėsos atžvilgių reikia priimti tinkamus teisės aktus. Laikas mus spaudžia, nes JAV priekyba klonuotų gyvulių mėsa buvo patvirtinta o tai reiškia, kad visai tikėtina, jog ši mėsa gali atsirasti ir Europos rinkose. Manau, Europos parlamentas turi labai tvirtai pasisakyti šiuo klausimu, kaip ir per pastaruosius trejus metus. Mes negalime paskutinę minutę pri patvirtinti visai neprimtinų surprizų. Turime numatyti aiškias rekomendacijas ir aiškiai pasakyti, kodėl nenorime, kad būtų mūsų rinkose klonuotų gyvulių mėsa prekiaujama. Ačiū, ponė Lietard. Jūs e, iš tikrųjų yra, esate kolegė veteranė ir žinote, kad e, turite iš debatų pradžioje keturias minutės, o pabaigoje dvi minutės jums skiriamos pasisakyti. Taigi, jeigu jau pradžioje išnaudojate šešias minutės, tai po to diskusijų pabaigoje tik kelias sekundės turėsite turite numatyti ir tas dvi minutės pabaigoje. Tačiau dabar norėčiau suteikti žodį komisarui Džonai Daliai, kad jis sureaguotų į pranešimą ir pranešėjos įžanginį žodį. Taigi, komisarė, žodis jums. Pirmininkė. Garbus parlamentarai, praėjusiu metu kovą parlamentas balsavo dėl e, naujų maisto produktų pirmojo svarstymo metu. Daug pakeitimų, kurie buvo patvirtinti, buvo įtraukti į tarybos poziciją, kuri buvo patvirtinta pirmas varstymo metu šių metų kovą. Tarybos pozicijoje yra išlaikytas principas, kad reikėtų naujus maisto produktus prieš patenkant į rinką patvirtinti, kad užtikrintume, jog naujos technologijos būtų nekenksmingos vartotojams. Ir atsižvelgtų tiek į aplinkos, tiek į vartotojų interesus. Siūloma procedūra mm, supaprastintų ir pagreitintų leidimų išdavimo procesą e, numatant centrinį, e, centralizuotą maisto saugos patvirtinimą Europos maisto saugos institucijoje. Taip pat būtų geriau įvertinama maisto iš, produktų iš trečiųjų šalių sauga. Esu tai dėkingas parlamentui už jo paramą, paprastinant e, leidimo uždavimo e, procedūrą. E, dėl nano medžiagų, medžiagų komisija reikalaus, kad sistemiškai būtų ženklinamas visas maistas, kuriame yra nano medžiagų. Tačiau prieš dokumento teksto e, galutinį patvirtinimą turime sutarti dėl naujų Lisabono sutarties nuostatų pritaikymo ypač kalbant apie nanomedžiagų apibrieštis. Esu tikras, kad galime surasti tinkamą sprendimą, kad patvirtintas tekstas galėtų būti laiku e, priimtas. Dėl gyvūnų klonavimo aš visiškai pritariu parlamentui. Kaip prisimenate, aš įsipareigojau parengti pranešimą apie visus klonuotų gyvulių mėsos maiste aspektus iki šių metų lapkričio. Aš taip pat esu pasiryžęs išnagrinėti visus klausimus, ypač tuos, kurie yra susiję su klonuotų gyvulių sveikata ir gerove jų produktyvaus gyvenimo ciklo metu. E, poveikis, kurį darytų priemonės dėl klonuotos mėsos tarptautiniai priekybai, taip pat bus apžvelgtos šiame pranešime. Ir šio pranešimo išvadas aš nagrinėsiu atvirai, ir sieksiu surasti patenkinantį ir proporcingą sprendimą, kurį galima būtų veiksmingai įgyvendinti. Šis pranešimas bus kaip pagrindas tolesniems diskusijoms, kurių metu sieksime e, visoms institucijoms tinkamo rezultato. Ir galiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Liotar, taip pat šešėliniams pranešėjams už jų vertingą darbą, rengiant šį labai svarbų teisinį dokumentą. Dabar norėčiau išklausyti parlamentarų nuomonės. Senor komisario, vamos vamos a entrar en el turno de oradores y oradoras. Dėkoju, o dabar pereisime prie diskusijų. Pradėsime nuo frakcijų atstovų pasisakymų ir su malonumu sutikiu žodžiu, žodį poniai Pilar Ajuso. Ji yra tos pačios partijos Ispanijoje narė kaip ir aš ir mes ne vienerius metus bendradarbiavome, todėl tikrai su mielu noru sutikim žodį dviem minutėm. Dėkoju, pirmininkė. Man labai malonu, kad jūs sutikėte man žodį. Ir kaip minėjo komisaras, tai šis reglamentas yra labai svarbus ir vartotojams, ir žemės ūkio e, darbuotojams. Kaip taip pat buvo teisingai pastebėta, tai yra daug diskusijų keliantis klausimas. Tai yra kalbama apie klonuotų gyvulių ir jų palikonių mėsą bei jos vartojimą ir patekimą į rinką. Tai, taigi mums rūpi, susirūpinimą kelia ne tik tai patys klonuoti gyvuliai, bet ir jų palikonys. Galbūt vertėtų čia šitame dokumente daugiau pakalbėti apie dabartinę, dabartinius pasiekimus planavimo srityje. Bet taip pat yra siūloma komisijai parengti teisėkūros projektų, kuriame būtų atsižvelgta į įvairius pamastymus šiame kontekste. Na, o kalbant apie klonuotų gyvulių mėsą, ar iš tiesų Aš, aš iš tiesų manau, kad komisija turėtų pateikti pasiūlymą, o mes tada turėtume pasisakyti dėl to, kokie kryptimi reikėtų judėti ir ar turėtumėm pareikšti nuomonę, ar mes e, pritarėme komisijos pasiūlymėms. Na, be abejo, dėl šio klausimo yra daug skirtingų nuomonių Europos parlamente. Toliau kitas klausimas e, yra nanomedžiagų, nanomedžiagos. Mes be abejo turime pateikti naują šitų medžiagų apibrišti. Ir taip pat reikia pripažinti, kad tai yra visiškai naujos medžiagos, kurios patenka į maisto produktų sudėtį. Ir mes turime, turime to nepamiršti ir suteikti prioritetą tam, kad išnagrinėtumėm jų poveikį. Dėkoju, sako pirmininkas. Pamiršau pasakyti, kad jūs pasisakote EPP frakcijos vardu. O dabar mes išgirsime socialistų atstovės ponios Sarbo pasisakymą. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešimo e, autoriai už darbą ir už tai, kad bendradarbiavimo su mūsų frakcija. Na, o mums didžiausia rūpesti kelia būtent klonuotų gyvulių mėsa. Atlikti atliktų tyrimų rezultatai e, yra labai riboti. Tai yra, jie nesuteikia tikrumo, kad klonuotų gyvulių mėsa yra sveika vartoti. Taip pat mes neturime pakankamai žinių apie tai, kokį poveikį tai turi vartotojų sveikatai, kokias, kokį poveikį tai taip pat turė, turi ir gyvulių sveikatai. Tai tad, manome, kad klonuotų e, gyvulių mėsos vartojimas nėra sveikintinas dalykas. Toliau e, pranešime kalbama apie nano medžiagas. Vėlgi, kol kas mes nežinome, koks yra nanomedžiagų poveikis e, žmogaus organizmui ir ar tų nanomedžiagų vartojimas yra saugus. O todėl mes e, pritartumėm, kad EFSA, tai yra Europos maisto saugos tarnyba, atliktų atitinka, atitinkamus tyrimus prieš leisdama e, tokius maisto produktus į rinką. Neturėtumėm leisti vartoti tų maisto produktų, kurių poveikio žmogaus organizmui ir aplinkai mes iki galo nesame, nesame išsiaiškinę. Turime žinoti, ką valgome ir todėl pritarėme taip pat reikalavimams ženklinti tokius produktus atitinkamais ženklais. Turime užtikrinti, kad maisto produktai būtų sveiki ir saugus, bet taip pat negalime pamiršti ir gyvūnų gerovės bei sveikatos. Pritartumėm visiems pakeitimams, kurie yra skirti būtent gyvūnų sveikatingumui didinti. O tai apima e, tam tikrus naujus testavimo e, metodus ir kitus dalykus. Parlamento pozicija šiais klausimais jau buvo aiški nuo pat pirmojo svarstymo ir pranešimui buvo pritarta didžiaja balsų dauguma. Tuo tarpu e, taryba e, nebuvo pasiruošusi e, prieiti prie kompromiso dėl klonuotos mėsos, nu, klonuotų gyvulių mėsos vartojimo, o todėl mes dar sėki pakartojame savo poziciją ir pasisakome už vartotojų sveikatos apsaugą. Dėkoju, sako pirmininkas. O dabar Alde frakcijos vardu, ponia Parvanova, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, kolegos, norėčiau pasisakyti e, dėl šio pranešimo. Norėčiau iš tiesų padėkoti pranešimo autoriai už darbą ir Mes taip pat pritarėme visiems pagrindiniams dalykams, kurie yra išryškinti pranešime. Na, kaip ir kiti kolegos, mūsų didžiausia susirūp... susirūpinimą kelia klonuotų gyvulių mėsos naudojimas. Tokios mėsos vartojimas iš tiesų kelia didžiulį susirūpinimą e, tiek e, žmogaus sveikatai, tiek E, gyvulių sveikatai ir norėtumėm, kad iš šito reglamento šitie maisto produktai, tai yra klonuotų gyvulių e, e, mėsos produktai, būtų išimti iš, iš šito reglamento taikymo sritis, srities. Negalima leisti įsileisti į rinką maisto produktų, jeigu nežinomas aiškiai jų poveikis žmogaus sveikatais. Tokia E, pozicija buvo aiškiai išreikšta Europos parlamento pozicija 2008 metais. Toliau dėl nano medžiagų vartojimo. Turime užtikrinti, kad netlikus atitinkamų rizikos tyrimų, e, joks nano medžiagų turintis produktas nepatektų į rinką. Tam reikalinga kad EFSA, tai yra Europos maisto saugos agentūra, e, atliktų visus reikiamus teistus, testus taip pat pasitartų su vartotojais. O todėl mums reikalinga taip pat užtikrinti taip pat vartotojams prieiga prie duomenų apie maisto e, produktų saugą. Mes nesakome, kad absoliučiai visi duomenys būtų prieinami viešai, bet bent jau tie duomenys, kurie yra svarbus visuomeniai, jie turi būti prieinami visiems. Tol, kol be abejo, e, nepažeidžiant duomenų apsaugos įstatymų. Taip pat e, e, maisto produktai turi būti atitinkamai paženklinti. Norėtumėm, kad šitas reglamentas būtų supaprastintas ir aiškus visiems piliečiams. Dėkoju. O dabar žaliųjų frakcijos vardu ponas Stajas. Dėkoju pirmininkė, dėkoju e, e, pranešėjai. Aš buvau išrinktas į Europos parlamentą 99 metais ir tada vienas pirmųjų svarstytų klausimų būtent ir buvo maisto sauga. Tada Belgijoje e, buvo, Belgija buvo ištikusi maisto e, krizė, buvo rasta e, užkrėsta paukštiena. Po to buvo imtasi daugybės priemonių, kad būtų užtikrinta maisto produktų sauga ES. Ir dabar po 11 metų mes galime didžiuotis pasiektą pažangą. Apie 90 procentų priemonių buvo įgyvendinta. Žinoma, lieka dar neišspręstų klausimų. Ir būtent todėl mes grįžtame prie šio klausimų vėl ir vėl. Ir dabar kalbame apie tai, ką reikėtų daryti su naujais, kaip reikėtų elgtis kaip su naujais produktais. O tai yra produktai, kurie yra pagaminti taikant naujas technologijos, kurios neegzistavo iki 97 metų gegužės 15 dienos. 2008 metais komisija iškelia ne vieną tikslą, kurio buvo siekiama pagerinti visuomenės sveikatą, užtikrinti maisto produkto saugą. Ir ponė Leotard per pastaruosius metus iš tiesų per, nuveikė didžiulį darbą. Jie dirbo komitetuose, darbo grupėse, kurios nagrinėjo maisto saugos ir aplinkos saugos klausimus. Ir jai pavyko pasiekti e, didžiąją balsų daugumą per patį pirmąjį svarstymą, o tai būna retai. Net 658 e, Europos parlamento nariai pritarė jos pranešimui per pirmąjį svarstymą. E, tai reiškia, kad parlamentas turi vieningą nuomonę dėl to, kad e, klonuotų gyvulių ir jų palikonių maisto produktai neturi patekti į šitos direktyvos taikymo sritį. Tačiau žaliųjų frakcija žengia dar vieną žingsnį toliau. Mes norėtumėm paskelbti net moratoriumą tokiems produktams ir raginame komisiją pateikti, paruošti teisėkurus projektą šiuo klausimu. Būtent to mes reikalaujame. Ta pati pasakė ir anksčiau kalbėjusieji, o tai tik tai parodo, kad klausimas iš tiesų yra aktuolus ir skupiai sprast, spręstinas. Tarybos atstovų dėje čia nėra ir taryba dėje pritarė tik tai keliems Europos parlamento pasiūlymams, o tai reiškia, kad taryba vilkina procesą ir dėl to tenka apgalėstauti. Per pastarosius mėnesius vyko daug neformalių susitikimo, bet faktinės pažangos nesimato. Štai jau artėja antrasis svarstymas ir turime užtikrinti, kad būtų pasiekta konkrečių rez, rezultatų. Na, mūsų frakcija pritarė pranešėjos pasirinktai pozicijai ir požiūriui. Mes e, pritarėme tam, kad dar sėki būtų pakartoti tie lūkesčiai, kurie buvo išsakyti pirmojo svarstymo metu dėl klonuotų gyvulių ir jų palikonių mėsos bei kitų dalykų. Aš tikiuosi, kad komisija laikysis e, e, savo pažado ir e, teiks ir tolesnių pranešimų. To iš jūsų tikisi visi Europos piliečiai. Dėkoju. Ačiū. EFD frakcijos vardu žodis ponui Rosbach. Pusantros minutės. Poniai Rosbach, atsiprašau. Dėkoju. Visų pirma, noriu padėkoti poniai Liotart už visą nuveiktą darbą. Mane labai įdomi vartotojų teisės ir man atrodo, kad svarbiausia yra užtikrinti jiems prieigą prie informacijos. Tai ypatingai svarbu naujų maisto produktų, maisto priedų, kvapiųjų medžiagų atveju. Ir taip pat, aišku, kyla daug klausimų dėl nano medžiagų. Ar visa tai gali daryti poveikį mūsų sveikatai? Manau, kad taip. Ar visa tai turi būti traukta į mūsų teisės aktus skirtus maisto produktams? Manau, kad taip. Nano medžiagos, klonuotų gyvūnų produktai reikia šias medžiagas, šios produktus reglamentuoti, tačiau kas nori, kad tai būtų reglamentuojama. Ar to nori pramonė, kuris siekia pelno, ar to nori vartotojai. Aš manau, kad tai svarbiausia yra vartotojams. Jie nori gauti teisingą, tinkamą informaciją, nori teisingai maitintis, nori neklaidinančios informacijos. Mano šalyje vis daugiau žmonių renkasi ekologišką produkciją e, be jokių dirbtinių priedų. Ir Tikrai svarbu, kad jie galėtų tai rinktis, tačiau tam reikia ir gero ženklinimo, reikia teisingos informacijos. Tai reiškia, kad mums nereikia klonuotų gyvūnų produktų. Ir mano šalis kiekvienais metais užaugina 25 milijonus keulių, taip pat e, kelis milijonus e, vištų ir visą tai padarome be klonavimo, tad manau, kad tikrai galime be jo apseiti. Dėkoju. Toliau žodis ponui Tašesku, neprisijungusiųjų vardu. Ačiū pirmininkė. Nano medžiagos esančios maisto produktuose turėtų būti tinkamai įvertintos, tinkamai paženklintos ir tik po to gali patekti į rinką. Na, o kal... lygiai taip pat turi būti daroma ir su klonuotų gyvūnų ir jų palikonių produktais. E, teisės aktas, apie kurį kalbame, yra skirtas žmonių sveikatos apsaugai. Pati frazė nauji maisto produktai skamba gan viliojančiai, nes iš karto įsivaizduojate kažką naujo, kažką spalvingo, kažką niekad neragauto. Deja, turiu pasakyti, kad realybė nėra tokia jau spalvinga, ji daug paprastesnė ir pilkesnė. Mes norime, e, kad produktuose, naujose produktuose nebūtų naudojamos nano technologijos bei nano medžiagos tinkamai prieš tai to neįvertinus. Ir tai yra tikrai pagrystas noras. Aš suprantu, kad mes turime kovoti su, su, bada, su badavimo reiškiniu, turime mažinti badaujančių žmonių skaičių, tačiau nereikėtų sprendžiant tą klausimą pasitelkti vien nanotehnologijų ir naujų produktų. Taip, suprantu, jau senai diskutuojame apie klonuotus gyvūnus, apie nanotehnologijas, tačiau reikėtų pasakyti, kad visos šios technologijos, šios naujovės dar yra eksperimentų stadijoje, pirminėje stadijoje. Ta tikrai kyla klausimas, ar mes nieko nerizikuojam ir pabaigai paklausiu, ar tikrai duotume tokius maisto produktus savo vaikams. Dėkoju. Tuo baigiame frakcijų vardų pasisakymus, o dabar galės pasisakyti pavieniai parlamento nariai. Visų pirma, Pytė Lyze. Dėkoju pirmininkė, komisarė, kolegos. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Leotard. EPP frakcija ne visiems pasiūlymams pritarė, kurie išdėstyti dokumente, pavyzdžiui, dėl maisto priedų, dėl gyvūnų, kurie buvo šeriami genetiškai modifikuotais augalais ir pašarais. Tad yra dalykų, kuriam pritarėm, kurių kur, taip pat yra tokių, kuriem nepritarėm, bet noriu vis dėlto padėkoti pranešėjai. Taip pat priminsiu, kad mūsų uh, frakcijoje vyko labai įdomios, gyvos diskusijos dėl klonuotų gyvūnų ir taip pat norėčiau dar priminti, kad mūsų frakcija pasako prieš gyvūnų klonavimą apskritai ir rytoj būtent šiuo klausimu mes balsuosime atskirai. Taip pat, manau, reikėtų dar pabrėžti ir tai, kad žemės ūkios ryties ekspertai mano, kad visiškai nereikėtų ir visiškai neverta naudoti klonuotų gyvūnų mėsos, ne vien dėl etinių priežasčių, bet ir dėl kitų priežasčių. Tačiau reikia pasakyti, kad jei dideliu mastu bus klonuojami gyvūnai, tai galbūt greitų laikų bus pradėti klonuoti ir žmonės, tai tikrai būtų neetiška. Vėlgi, manau, kad reikėtų viską labai atidžiai, detaliai išanalizuoti, viską aptarti, juk tikrai egzistuoja daug klausimų, daug neišspręstų aspektų. Ir taip pat nereikėtų pamiršti ir gyvūnų apsaugos elemento. Apie tai kalbėjo ir kitos frakcijos. Reikėtų nepamiršti, kad klonuojami gyvūnai kenčia. Ir tik 10 procentų embrionų išsivysto į gyvūną ir vėliau tampa gyvūnų. Ta tikrai didelė dalis gyvūnų kenčia, taip pat daug gyvūnų yra tiesiog paukojami. Ir ES įkūrėjai sakė, kad tikrai nereikia nusižengti savo principams ir vertybėms ir nereikia teisės aktų vardan teisės aktų ir man atrodo, kad reikėtų prisiminti šį principą. Ponas Lainin. Ačiū. Na, politinėse frakcijose nuomonės gan panašios, tačiau įvairiose komitetuose nuomonės dėl šio reglamento skiriasi. Mūsų komitete vyko įdomios diskusijos ir didelė dauguma e, mano, kad turėtumėm balsuoti taip, kaip siūlo pranešėja ir pasiūsti aišku signalą komisijai. Taip kaip jūs jau komisarė sakėte, vyksta diskusijos dėl naujų maisto produktų. Reikia numatyti iš ankstinę leidimų uždavimo procedūrą prieš produktams patenkant į rinką. Reikia vienos bendros leidimų sistemos. Tikrai negalime leisti, kad egzistuotų 27 skirtingos leidimų uždavimo procedūros. Tai beje prieštarautų ir bendros rinkos koncepcijai, trukdytų bendros rinkos funkcionavimui. Tačiau nepamirškime, kad maisto rinkoje, maisto pramonėje naudojamos naujos technologijos. Viena iš tokių technologijų yra nanotehnologijos, taip pat GMO. Ir šiais klausimais reikėtų elgtis gan atsargiai, reikėtų visų pirma surinkti išsame informaciją, ją įvertinti, pasižiūrėti, ar tikrai žmonėm nekils grėsmė ir tik tuomet priimti galutinį sprendimą. Jokių būdų nekalbam apie draudimą apie tai, kad reikia uždrausti GMO ar nanotehnologijas. Tikrai ne. Tiesiog reikia sudaryti galimybę vartotojams pasirinkti. Tai reiškia, kad turime tinkamai ženklinti maisto produktus, kad vartotojai žinotų, kas yra maisto produktuose, kad juose, pavyzdžiui, yra nano medžiagų. Ir tikiuosi, kad greitų laikų mes susitarsime, kad bus parengtas nano medžiagų apibrėžimas, kad bus išaiškinti kiti klausimai Na, o tai, kas buvo sakyta apie klonuotų gyvūnų arba jų palikonių mėsą, norėčiau, kad jie apskritai nebūtų minimi reglamente. Ir manau, kad tokiu būdu, na, išspręstumėm bent jau kol kas šį kontroversišką klausimą ir tikrai norėčiau, kad komisija greitų laiku apsispręstų ir kad parengtų klonuotiems gyvūnams atskiras taisyklės. Ačiū. Ačiū, ponė Lainin, dabar ponas Rosi, vieną minutę. Reglamentas dėl naujų maisto produktų apima ir sąrašą maisto produktų, kuriais leidžiama prekiauti ES rinkoje. Taip pat yra pakeitimų, kurie sako, kad tokie maisto produktai turi atitikti maisto saugos taisyklės galiojančias ES. Taip pat turime užtikrinti, kad nebūtų mūsų rinkoje maisto produktų, kurie netitiktų tokių taisyklių. Turime sąrašą kuriame yra taip pat ir klonuotų gyvulių mėsa skirta vartojimui. Bijau, kad tai mūsų netenkina. Norėčiau tikėtis, kad komisija greitai parengs pasiūlymus dėl tokios mėsos žymėjimo ir atsekamumo. Mes nesame už tai, kad būtų prekiaujama klonuotų gyvulių mėsa. Ačiū, sako pirmininkas, dabar ponia Morvai. Ačiū pirmininkė. Maisto produktai, kurie iš išorės patenka į ES, turėtų būti labai nuodugniai išnagrinėti, ištirti. Proveržis dar nebuvo pasiektas reikėtų pasiekti, kad tik kad būtų leidžiama importuoti maisto produktus tik tada, kai jų gamintojai griežtai atitiktų standartus, kuriuos taikome mūsų ES maisto produktų gamintojams ir ūkininkams, pavyzdžiui, kaip kad yra Vengrijoje. Taip pat labai aiškiai reikia numatyti atitinkamus principus. Taigi, tik jei užtikrinsime, kad laikomasi visų gyvūnų gerovės ir maisto saugos standartų, tik tuomet reikėtų leisti importuoti maisto produktus. Aišku, dabar genetiškai modifikuoti organizmai turės būti žymimi. Ir aišku, taip pat turime užtikrinti, kad saugumas būtų mūsų svarbiausias prioritetas. Raginu jūs atsižvelgti į ūkininkų interesus ir maisto gamintojų interesus, užtikrinant sąžiningą konkurenciją. Ačiū. Dabar poniai Groste atskiriamos dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai. Šiandien mes kalbame apie reglamentą, kuris yra be galo svarbus, kadangi jame kalbama apie naujus maisto produktus ir technologinės inovacijas, labai svarbes e, žemės ūkio ir maisto pramonėje. Ir mes, aišku, pripažįstame tokiu būdu gerus tam tikrų naujų maisto produktų, sveikų produktų aspektus. O dabar pereinant prie jautresnio klonuotų gyvulių mėsos priekybos e, e, klausimų. Nesuprantu. Manau, kad blogai, kad mes čia nais prieėmė esame tik tai ideologinę komisiją dėl klonuotų gyvulių mėsos. Europos komisija įsipareigojo parengti pasiūlymą, neatsižvelgdama į tai, ar bus uždrausta, ar nebus prekiauti tokia mėsa. Taigi mes neturėtume sistemiškai priminėti atsarginių pozicijų arba kokiu nors baigtinių pozicijų labai sudėtingų klausimų, kurį reikia nuodugniai išnagrinėti. Svarbiausia laikytis atsargumo principo, bet taip pat jis turi būti paremtas ir mokslinėmis nuomonėmis, o ne ideologinėmis. Taip pat turi būti atliktas rizikos vertinimas jei prieš porą dešimtmečių būtumėme laikėsi atsargumo principo, nebūtų nukentėję šimtai žmonių. Taip pat reikia išnagrinėti nano medžiagų klausimą, taip pat ir klonuotų jautukų mėsos, kuriuos jau info, importuoja Europos gyvulių augintojai. Uh, maisto produktai pagaminti iš tokios mėsos jau yra parduodami Europos rinkoje. Taigi, jeigu mes norėsime išimti tą Man atrodo, kad Europos komisija turi visų pirma paisyti Europos vartotojų saugos ir taip pat numatyti tinkamą laiką aptarti šį klausimą, pateikti pakeitimus ir taip toliau. Ačiū dabar ponas Šningelhardt, dviem minutėm. Pirmininkė, ponios ir ponai, komisarė. Diskusijų pradžioje savęs klausiau, ar mums reikia reglamento dėl naujų maisto produktų, ar neturime jau pakankamai taisyklių maisto srityje. Ir aišku, man atrodo, tų taisyklių reikia, ypač atsižvelgiant į mūsų pastangas mažinti biurokratiją. Manau, kad Aš kritiškai žiūriu į šį antros svarstymo dokumentą. Jeigu jau kalbame apie naujų maisto produktų reglamentą, tai tik apie tokius produktus ir turėtume kalbėti. Jei pranešėja norėtų iš naujo pateikti visus pakeitimus atmestus pirmojo svarstymo metu, pavyzdžiui, dėl genetiškai modifikuotų produktų, kur jau yra išsamus teisės aktai, tai man atrodo, tokius pakeitimus reikėtų atmesti. Ideologinių pozicijų kartojimas kuris jau buvo sukritikuotas. Tik tai su įneštų sumaišti visuomenėje. Aišku, dėl nano medžiagų situacija yra visiškai kitokia. Ši procedūra yra nauja, reikėtų atsargiai elgtis šiuo klausimu. Nereikėtų iš karto pasmerkti šios technologijos, nereikėtų užkirsti kelio pažangai. Prieš kelias savaitės išklausiau Vokietijoje skaityto pranešimo apie nanotehnologijas ir nustebau, išgirdęs, kiek informacijos yra, kiek tyrimų atlikta. Manau, reikėtų pasikviesti į komitetą tą pranešėją. Aišku, tyrimų ir toliau reikia atlikti nanotehnologijų srityje, bet galimybės iš tikrųjų yra labai didžiulės, nereikėtų jų riboti. O kalbant apie klonuotus gyvulius, norėčiau pabrėžti, kad pagal Lisabonos sutartį privalome e, skatinti gyvūnų gerovę, taigi džiaugiuosi, kad komisaras išreiškė savo pasiryžimą pateikti e, šiuo klausimu naują dokumentą ir nekantrai lauksiu, kol galėsiu jį perskaityti. Ir ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė Šnelhart. Dabar kolega Antonesku, jam skiriama viena su pusė minutės. Jai. Ačiū, pirmininkė. Šio reglamento peržiūros tikslas yra užtikrinti vartotojų apsaugą, maisto saugą, gyvūnų, aps, gyvūnų gerovės, taip pat aplinkos apsaugą, atsižvelgiant į atsargumo principą. Klonuoti gyvuliai kenčia įvairiau, nuo įvairiausių lygų, ankstyvo senėjimo ir mokslininkams nėra visiškai aišku, kodėl yra tokie skirtumai tarp tradiciškai gimusių ir klonuotų gyvulių. Klonuoti organizmai dažniausiai neišgyvena arba per anksti miršta. Tik vienas iš 75 klonavimo e, atveju yra sėkmingas. Taip pat klonuotų gyvulių mėsa e, gali būti kenksminga žmonėms. Taip pat yra ir etinių, etinių aspektų. Ir reikia aiškiai pasakyti savo nuomonę. Kalbant apie etinius aspektus, gyvūnų gerovės klausimus ir taip toliau, man atrodo, reikėtų raginti uždrausti klonuotų gyvulių mėsą šiame reglamente. Ačiū poniai Antonesku, dabar pusantros minutės kolega Fielner. De... Jag har på bordet är inte samma sak som det mina föräldrar. Dėkoju, pirmininkė. Na, maistas, kurį aš valgau pietum, yra ne tas pats, ką, kurį valgė mano seneliai, mano protėviai. Ir be abejo, mano seneliai ir mano protėviai valgė kitokį maistą negu jų protėviai. Mes turime maitintis, kad išgyventumėm šitoj planetoje. Ir kažka, kažkada tai ateityje mano vaikai valgys tokį maistą, kurio aš nepripažinsiu maistu. Bet neturėtumėm manyti, kad turime uždrausti naujų maisto produktų egzistavimą iš principo. Tad noriu pasakyti keletą dalykų. Teisiniai regl reglamentai turi remtis moksliniais įrodymais nereikėtų vien tik tai reikšti savo asmeninę nuomonę per e, reglamentą, ar nereikėtų siekti ar ginti kažkokių tai interesų per reglamentą. Mes tuo pat metu turime užtikrinti, kad maisto produktai būtų saugus, nes vartotojai anksčiau ar vėliau atgręž savo, at, atgręž nugaras tiems naujiems maisto produktams, pamatė, kad jie nėra saugus ir kad jie nėra tinkami jų sveikatai. Tad komisija to neturėtų užmiršti. Turime užtikrinti, kad tie argumentai, kurie yra pateikiami prieštaraujant naujų medžiagų e, vartojimo maisto maist, mytybai, iš tiesų yra e, nepagristi moksliniais, jokiais moksliniais įrodymais. Dėkoju toliau kolega Klas. Pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė, gerbiamas komisarė, kolegos. Yra nauji, nauji maisto produktai, reikalingos ir naujos taisyklės. Ir mūsų vartotojų komitetas, vartotojų teisų komitetas svarstė pačius įvairiausius naujų maisto produktų aspektus. Ir tų aspektų, kaip parodė šio vakaro diskusija, yra labai daug. Na, o kalbant apie mėsos prieinamumą ar tiekimą į rinką. Na, greičiausiai mums nebūtina vartoti maistui klonuotų gyvulių mėsą, nors ne, niekas nėra įrodęs, kad e, klonuotų gyvulių mėsa e, kenkia sveikatai, bet rizikos nevertėtų pamiršti. Mes vis kalbame apie tai, kokias kančias patiria gyvuliai ir jeigu pasižiūrėsime į statistiką, tai joje nesimato, kad klonuoti gyvuliai sirgtų dažniau. E, Klonavimas yra įsikišimas į gyvulių atsiradimą, gimimą. Ir galbūt galima būtų teikti, kad nereikia, kad klonuotų gyvulių mėsa atsirastų mūsų maisto grandinėje ir tą reikia aiškiai reglamentuoti teisės aktais. Dar kitas daug ginčių keliantis klausimas tai yra nanomedžiagų vartojimas maisto produktuose. Vėlgi yra keliami klausimai dėl jų saugumo, o tam, kad išspręstumėm šią problemą, mums reikia pateikti labai aišku nu, nanomedžiagų apibrėžimą. Ir taip pat tą pačią progą nereikėtų pamiršti ir tų medžiagų, kurios vartojamos kosmetikos pramonėje bei kitose pramonėse. Tai tikimės, kad komisija tos apibrėžimus pateiks kiek galima greičiau. Dėkoju, poniai Klas. Ir paskutinė pasisakanti šioje diskusijoje yra ponė Ronzulį. Dėkoju, pirmininkė. 8 iš 10 Europos piliečių nemano, kad e, turėtume vartoti klonuotų gyvulių mėsą. O 8 iš 10 teigia, kad jie niekada nevalgys maisto, kuriame yra klonuotų gyvulių mėsos. O tai jau parodo, kaip yra prieštaraujama e, tiems maisto produktams, kurie yra pagaminti iš klonotų gyvulių mėsos. Žmonės teigia, kad iš tiesų viską, visi turi pasirinkimo e, teisę, bet greičiausiai mums daugeliui e, kiltų problemų naudoti pieną iš klonotų gyvulių ar mėsą iš klonotų gyvulių. Galbūt ateitis, ateitis parodys, ar tai pasiteisina ar ne. Bet šiuo metu mes neturime įrodymų, kad tie maisto produktai būtų visiškai saugus. Juolab, kad ir patys gyvuliai maisto gaminimo arba tiesiog ta mėsa e, maisto gaminimo grandinėje yra gadinama. Jeigu jau mes turime e, pasirinkimą, e, tai manau, kad e, tą pasirinkimo teisę turėtumėm ir suteikti savo piliečiams. Ačiū, sako pirmininkas, dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Jūs tikriausiai žinote, kad žodis yra suteikiamas penkiems norintiems pasisakyti, bet dabar norinčių pasisakyti yra septyni. Tuo, jūs tikriausiai taip pat žinote, kad visi pra, pasisakantieji turi tik tai po vieną minutę. Po to mikrofonas yra išjungiamas. Ponas, ponė Kosti. Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjai už parengtą pranešimą. Iš tiesų reikėtų pasveikinti, kad svarstant antrą kartą šitą reglamentą, mes jau turime konkrečias taisyklės, kurios yra skirtos tam, kad užtikrintų bendrą maisto saugą ES. Na, o kalbant apie saugumo ir, ir poveikio sveikatai aspektus, reikia pasakyti tiek, kad ES yra gaminami aukštos kokybės maisto produktai. Ar tai būtų e, įprastiniais būdais pagaminti maisto produktai, ar E, neįprastiniais, netradiciniais būdais. Ir apskritai, e, kalbant apie maisto produktus, visuomet dėrėtų prisiminti atsargumo principą. Ir dėl to e, dėja pranešėja nutraukta. Toliau ponia Kalembach. Dėkoju, pranešiai. Aš norėčiau kryptis į komisiją, kad ir prašydama atsižvelgti į šios dienos diskusijas labai rimtai. Mes turime užtikrinti saugų e, maisto produktų marketingą ir ko mes tikrai nenorime, tai yra klonuotų gyvulių mėsa. Europos vartotojai nepriima šito produkto. Ir kai kas teigia, kad tas atmetimas yra, nėra pagrystas moksliniais įrodymais. Bet kol kas tokių mokslinių įrodymų nėra, kurie leistų aiškiai pasakyti, kad tie produktai yra visiškai saugus. O kol tokių įrodymų neturime, mes ir negal, negalime teikti, kad jie yra visiškai saugus. Tad turime apginti vartotojų interesus ir Europos ūkininkų interesus. Dėkoju. Pone Persman, dėkoju. Pirmininkė, aš kalbėsiu apie nano medžiagų naudojimą maisto produktų gamyboje. Mūsų piliečiai tuo yra labai susirūpinę. Ir e, reikia pripažinti, kad e, maisto saugos tarnybos įspėja apie tai, kad nėra pakankamai mokslinių įrodymų e, dėl tokių maisto produktų poveikio nekenksmingumo e, žmogaus veikatai. Tad tokių medžiagų gaminant maisto produktus nereikėtų naudoti tol, kol nebus e, gauti tie moksliniai įrodymai. Norėčiau dar sėki padėkoti ir pranešėjai. Dėkoju toliau ponas Nikolasi. Dėkoju pirmininkė, ponas komisarė, kolegos. Aš norėčiau kalbėti apie draudimą vartoti mėsą iš klonuotų gyvulių ar jų e, palikuonių. Aš manau, kad e, mes apskritai galbūt nereikėtų svarstyti šito klausimo, nes kol kas maisto tiekimas ES rinkoje yra pakankamais ir mums nereikia jokių kitų papildomų šaltinių. Taip pat norėčiau paminėti, priminti tokį Europos etikos, ES etikos grupė, kuri remiasi e, Europos maisto saugos agentūros rekomendacijomis dėl maisto saugumo. Kol dabar Europos etikos grupė ne, neižiūri jokių arba nemato jokios informacijos, kuri pateisintų ir kalbėtojas yra nutrauktas. Kolega Arsenis. Dėkoju, pirmininkė. Klonuotų gyvulių mėsos uždraudimas rinkoje Šitam išdraudimui galima pritaikyti Lisabono sutarties 109 straipsnį. Mes turime atlikti labai išsame tokių maisto produktų e, nauvartojimo poveikio analizę prieš leisdami vartoti tokius maisto produktus. Toliau kitas svarbus klausimas yra maisto produktų ženklinimas. Vartotojai turi teisę žinoti, kas, sudaro maisto, kas, kas daro maisto produktus, kurie, kuriuos jie vartoja. Ir jie turi teisę žinoti, ar maisto produktai yra pagaminti tinkamai ir yra ten genetiškai modifikuoto organizmo. Dėkuoju toliau Diana Dots. Dėkoju pirmininkė, gerbiamas komisarė. Esu, aš esu įsitikinusi, kad klonuotų gyvulių mėsa neturėtų būti naudojama žmonių maistui. Komisija turi atsižvelgti į, e, į šitą aspektą ir tol, kol nebus gauti e, moksliniai įrodymai, negalima įleisti prekiauti tokiais maisto produktais. Europoje mums Mes turime sukurti e, labai stiprus maisto produktų saugos tyrimo gebėjimus prieš išleisdami maisto produktus į rinką. Ir turime užtikrinti, kad sauga būtų užtikrinta visos, visoje maisto grandinėje. Testai, kuriamis, kuriais įsitikinama maisto produktų saugumu, turi būti patikimi ir jie turi būti nurodyti kiekvieno maisto produkto etiketėje tie produktai, kurie įvežami iš trečiųjų šalių, taip pat turi būti testuojami. Ar, ar jie yra saugus? Toliau kalbėtoja nutraukiama, ponia Ratova. Peskov Imku, je mi líto, že mezi radou a parlamentem není schoda před druhým. Děkuji. Na, esu nustebusi E, kiek laiko užtruko šitas procesas, e, po ko mes pasiekėme antrąjį svarstymą? Norėčiau, kad biurokratijos būtų mažiau ir kad e, būtų daugiau daroma konkrečių darbių, konkrečiai maisto produktų saugos tyrimų. Pirmojo svarstymo metu buvo siūloma įtraukti ekspertų išreikštą nuomonę dėl naujų technologijų, konkrečiai klonavimo technologijų. Nepaisant to, e, genetiškai modifikuotų organizmų vartojimas vis dar išlieka kontroversiškas, tuo tarpu šitame siūlomame reglamente šitas klausimas iš viso nėra nagrinėjamas. Toliau mes bandome teikti kalbėtojo nutraukimą. Toliau Mes, mes kalbame apie e, klonuotų gyvulių mėsos vartojimo už, uždraudimą. Kodėl mes apie tai kalbame? Ar trūksta mėsos ES rinkoje? Tikrai ne. Tad šis argumentas nėra pakankamai įtikinantis. Na, o jeigu mes e, sakysime vartotojui, kad jis dabar turi teisę rinktis tarp e, klonuotų gyvulių mėsos ir neklonuotų gyvulių mėsos, taip viskas vėlgi yra labai akivaizdu. Uh, juk nauji maisto produktai iš dalies gali būti mokslinio progreso ir pažangos rezultatas. Bet mokslo pažanga, e, mokslo pažangai reikia laiko. E, mums prireikė daug laiko, kol supratome, kad e, supelyjusią duoną tai yra penicilino šaltinis. Tad iš tikrųjų ir kalbėtojas vėl nutraukiamas. Tuo mes pabaigėme spontaniškų e, pasisakymų procedūrą, o dabar e, žodis komisarui daly. Prašau. Ačiū pirmininkė. Gerbim parlamento nariai. Noriu pakartoti, kad remiu šiuos principus. Visų pirma, decentralizuotos leidimų išdavimo procedūros pakeitimas centralizuota procedūra ES lygiu saugumo įvertinimą atliktų EFSA ir dėl leidimų sprendimus priimtų komisija. Antra, turi būti įvestos procedūros kurios numatytų taisyklės maistui iš trečiųjų šalių ir užtikrintų, kad tas maistas būtų saugus ir be abejo, kad būtų atliekama rizikos vertinimas. Trečia, Turime remti inovacijas ir užtikrinti maisto saugą, tad tam tikrais atvejais galima būtų apsvarstyti galimybę suteikti duomenų apsaugą naujiems produktams. Ketvirta, reikia naujos nano medžiagų apibriešties, kuri galėtų būti modifikuojama atsižvelgiant į pažangą mokslo srityje. Ir tą apibriešti turi parengti ne politikai, o mokslininkai ir ta apibrieštis turi remtis mokslu. Penkta. Turime aiškiai apibriežti, kad visi produktai, kuriuose yra nano medžiagų, turi gauti leidimus kiekvienu atskiru atveju. Ir šešta, turime nepamiršti vartotojų teisės į pasirinkimą, tačiau tai turi būti informuotas pasirinkimas, net ir jei kalbam apie nano medžiagas esančias maisto produktuose. Dėl klonuotų gyvūnų mėsos išklausiau jūsų nuomonę ir tikrai pagalvosiu, ar apie tai verta kalbėti būtent šiame reglamente. Jau klonavimas peržengia šio reglamento taikymo sritį. Galiu patikinti ponę Grostet, kad dokumentas dėl klonavimo bus tikrai rengiamas ir peržiūrimas blaivę galvą ir viską labai detaliai apsvarstysime, tikrai nekantraudamas lauksiu diskusijų dėl to būsimo dokumento. Tas dokumentas taip pat turėtų numatyti ir tam tikras galimybės e, subalansuotam sprendimui. Ir be abejo, e, bet kokį sprendimą priimant turėsime atsižvelgti į savo nacionalinės, europinės ir tarptautinės prievalės bei įsipareigojimus. Dėkoju komisarui, baigiame diskusijas šiuo klausimų. Tiksliau baigsime šias diskusijas suteikdami žodį pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėkuoju tiem, kas dalyvavo diskusijoje. Tenka tik apgėlestauti, kad nedalyvauja tarybos atstovai. Parlamentas savo poziciją išsakė labai aiškiai. Sakėme, kad manome, jog klonuoti gyvūnai tikrai neturi būti traukti į šią direktyvą ir apskritai šiuo klausimu reikia surenkti plačias visuomenės diskusijas. Aš pati nevalgyčiau tokios klonotų gyvūnų mėsos, tačiau įsivaizduoju, kad e, yra žmonių, kuriems gali atrodyti, kad tokia mėsai reikia atskirų teisės aktų. Taigi, akivaizdu, kad reikia tų atskirų teisės aktų, atskirų taisyklių ir kad būtent tokia mėsa neturi būti reglamentuojama šiame dokumente. Tikiuosi, kad būtent šią žinią komisija išgirdo aiškiai. Kalbame apie, tiksliau daug kalbėjome apie nanotehnologijas, nanomedžiagas, apie klonuotus gyvūnus, tačiau nepamirškime, kad šis dokumentas apie naujus maisto produktus yra susijęs ir su kitais dalykais, yra daug platesnis dokumentas. Tikrai nenoriu stabdyti naujovių, inovacijų, tačiau Turime užtikrinti, kad mūsų vartotojai žinotų, kas yra kas ir ką jie valgo ir tai, ką jie valgo, turi būti saugu. Tikrai e, nebandysime labiau vilkinti diskusijų ir dokumento dėl naujų maisto produktų patvirtinimo. Ir aišku, e, iš kitų šalių, iš trečiųjų šalių maisto produktai gali patekti į ES tačiau jie turi būti tikrinami pagal mūsų taisyklės, pagal visas procedūras, jeigu tai yra tradiciniai, prastiniai produktai. Aš tikiuosi, kad rytoj per balsavimą šis parlamentas pasiūs labai aišku signalą, tokį pat aišku, kokį išsakėme šiandien per vykusias diskusijas. Dėkoju poniai Liotart. Tuo baigsime diskusiją šiuo klausimu. Balsuosime rytoj vidurdienį. Kitas mūsų darbo atvarkės punktas. Pono Kramer pranešimas. Pramoniniai teršalai, integruota taršos prevencija ir kontrolė.